tiek ir e, manau, kad tikrai e, turėtume sutelkti pastangas ir solidariai elgtis. Ačiū ponia komisijos nary. Diskusijos šiuo klausimu dėl EPS kūrimo ateities baigiamos. Baigta. Dabar bus kitas darbo tvarkės klausimas. Sulaukiau e, socialdemokratų frakcijos pasiūlymų dėl narių nominavimo į komitetus ir parlamentinės delegacijas. E, tie siūlymai bus įtraukti į e, posėdžio protokolą ir niekam nepasipriešinus jie bus laikomi patvirtintais. Dabar periname prie diskusijų dėl ekonominės ir pinigų sąjungos socialinio ramščio. Pirmiausia, išlausysime komisijos pareiškimą, taigi ponia komisijos narys, žodis jums. ponė pirmininkė, gerbiami nariai, komisija kolegialiai vadovaujama pirmininko Baroso dirba, kad parengtų pasiūlymus dėl socialinio e, ekonominės ir pinigų sąjungos matmens sustiprinimo. Ypač daug dėmesio skiriame klausimams, kurie yra aktualūs ir susiję su veiksminga eurozonos e, veikla taip pat nepamirždami bendros platesnės socialinės ES darbo tvarkės 27 narių aktualijų. Atsižvelgiant į užsitęsusi ekonominį nuosmukį ir jo poveikį Europai, turime padaryti viską, ką galime, kad įveiktume e, krizę ir nedarbą. Visos ES institucijos privalo dirbti paisydamos joms suteikto mandato. Kiekviena valstybė narė, remdamas remiasi, turi sutelkti savo pastangas bei bandyti atremti visą Europos Sąjungą iškilusius iššūkius. Aktyvios politikos e, priemonių derinys skirtas e, atsigavimo užtikrinimui, e, darbo vietų kūrimui, augimui, pinigų politika atitinkamai yra derinama, ji tokia ir bus. Toliau siekiama konsoliduoti viešuosius finansus, tos pastangos bus tęsiamos, nors ir šiek tiek e, lėčiau atsižvelgus į sulėtėjusią ekonomikos tempą. Reikia toliau vykdyti struktūrinės reformas, daryti tai intensyviau, siekti aktyvesnį, užtikrinti, kad darbo vietos atsirastų. Ši politika ypač aktuali kovojant su jaunimo nedarbu. Ir šiuo požiūriu jaunimo garantijų projektas yra ypač svarbi iniciatyva kalbant apie socialinį matmenį ekonomikos ir pinigų sąjungos, mes šiame darbe labia, daugiausia dėmesio skiriame integruotų ekonominio valdymo struktūrų paieškai. Pavyzdžiui, yra erdvės sustiprinti stebėsenos e, ir e, socialinį matmenį Europos semestre. Makro ekonominė valdysena galėtų e, pasiremti e, pasiekimų suvestinėmis e, informaciją apie valstybės narės. Nuolat nuolatos rengiame apžvalgas, analizuojame socialinę politiką, siekdami e, išrinkti tokius politinius sprendimus, kurie geriausiai padėtų spręsti ir sumažinti socialinės problemas ir užtikrintų užimtumą. E, E, sustiprinta stebėsenos sistema leis geriau e, koordinuoti politiką, daryti tai laiku, įmantis e, prevencinių priemonių ir geriau integruoti užimtumo ir socialinės srities aktualijas į bendrą politinį peizažą. Dar galima kai ką nuveikti veiksmingai paskirstant turimas finansinės priemonės Europos mastu, kad padėtume E, palengvinti socialinę naštą valstybėms, kurios išgyvena pertvarkos procesus. Ir tuo požiūriu reikia e, pasitelkti socialinio fondo lėšas, tinkamai jas paskirstyti, kovojant su socialinė atskirtimi. Tai ypač svarbus tikslas. Be to, nemažai naujos struktūrinių fondų programos elementų galėtų būti pasitelkti sustiprinant Euro ekonominę ir pinigų sąjungą. Pavyzdžiui, galima bandyti geriau atsižvelgti į aspektų, į, į dėmenis aktualius vertinant e, tą sąjungą, kuomet e, tvirtinamos ir, ir fina, paskirstomi finansai naujoms programos, programoms, e, pagal valstybėms narėms e, parengtas rekomendacijas. Galiausiai ekonomikos ir pinigų sąjungos gilinimas reikalauja išties integruotos darbo rinkos, e, didesnio darbo jėgos judumo visoje Europos Sąjungoje. Tai aktualu toliau siekiant e, kurti bendrą rinką ir užtikrinant plataus masto užimtumą judumo kaštų mažinimas visoje Europos Sąjungoje padėtų spręsti jaunimo nedarbo problemą, nes ta problema yra ypač aktuali ir sutelkta konkrečiose šalise ir regionuose. Komisija jau yra pateikusi svarbių iniciatyvų šiuo klausimu ir aš tikiuosi jūsų paramos toms iniciatyvoms ir tarybos e, pritarimo joms. Galiausiai, pirmininkė, gerbiami nariai, Mes taip pat manome, kad glaudesnis dalyvavimas, socialinių partnerių dalyvavimas politinėse diskusijose bei sprendimų prieimimo procesuose yra ypač svarbus EPS e socialiniam matmeniui. Tai aktualu ne tik dėl to, kad taip e, atsiranda politikos sprendimų nusavybė, tai užtikrina ir geresnį koordinavimą Europos mastu. Todėl būtina investuoti į socialinio dialogo stiprinimą Europos ir nacionaliniu mastu. Ačiū. Euh, ačiū, ponė komisijos nariai. Dabar žodis kalbėtojams frakcijų vardu. Visų pirma, ponas man, EPP vardu, e, trims minutėms. Ačiū, komisarė, ačiū pirmininkė. Komisarės teisingai pasakėte, kad reikia kartu ieškoti kelio iš recesijos. Net labai vienos valstybės narės to kelio ne, netras. Labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi veiksmų. Aš pasisakau už Europos semestrą, jį reikia plėsti, tai yra labai svarbu ir Europos parlamentas turėtų čia vaidinti svarbų vaidmenį. Ir iš paskutinių e, debatų matome, kad stipri APS yra labai svarbi sąlyga bendros rinkos funkcionavimui. Kaip sakėme, kad labai svarbi, tai yra labai svarbu euro kainai, euro stiprumui, o euras yra be galo svarbus kuriant darbo vietas taip pat ir viešų finansų stabilumas, socialinės sistemos, gerovės sistemos finansavimas, taigi labai svarbus faktoriai. Vienas iš krizės faktorių yra tai, kad EPS ir socialinė platmė sukuria tam tikrą trikampį, vienas be kito negali išgyventi, negali funkcionuoti. Todėl reikia išeiti iš to užburto rato taupimo, taupant ne, ne, netgaiviname augimo. Valstybėms narėjams visoms reikia apkarpyti valstybės skolą, bet reikia vykdyti ir reformas. Ne, tai jeigu tos reformos atrodo skausmingos. Jeigu sutaupyti pinigai yra panaudoti švietimui, investuoti į ateitį, galėsime įveikti tą sunkų laikotarpį. Daug šalių įgyvendino reformas, kai kurios e, reformos dar laukia, tai yra neišvengiama. Piliečiai turi suprasti, kad reikia įveikti tą nedarbo sistemą, nedarbo būk, būseną reikia spręsti jaunimo nedarbo problemą, jie turi turėti garantiją, kad turės darbo. Tie, kurie jaučiasi atstumti, jiems reikėtų pasakyti, kad mes turime finansinių instrumentų, Europos socialinį fondą turime, kurio negalime apkarpyti, gerbamas komisarė. EPS irgi yra ne tik tai stambių įmonių konkurencijos klausimas. Mes čia kalbame apie, taip pat ir apie socialinę plotmę. Reikia kalbėti ir apie švietimą, apie darbo rinką. Tik tai taip EPS bus priimta piliečių. Ačiū dabar ponė Berės, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jūs. E kovo 14-ąją gavote kelio gairių planą, kaip parengti partnerystės dokumentus daugia su ponu Van Rumpojumi. Jums tenka ši atsakomybė ir atrodo, kad vis dėlto valstybės narės atsisako pateikti pasiūlymų socialinių socialiniais ryšių, kuriuo mes laukiame. Kalbant apie nedarbą ES, tai yra jūsų vykdytos politikos nesėkmės ženklas. E, kalbant apie EPS socialinį matmenį, e, jūsų komisijos e, vadovavimas pono Baroso darbo įvertinimas taip pat atsispinditame, tai yra nesėkmė. Mes kalbame ne apie makroekonominius netoligumus. Uh, apie e, valstybių deficitą ir, ir vieš, valstybės skolą. Kartais ir geriausi, ir blogiausi pavyzdžiai yra jungtinėse valstijose. Pažiūrėkite, kaip jie išsprendė tą klausimą. Yra auti, ten yra automatinių stabilizatorių sistema. Kalbame apie socialinę krizę, kurios pasiekmes taip pat bus socialinės. Ir jūs iš jos neišbrisite, jeigu nesi, neįdėksite tikrai socialinės apsaugos priemonių, tų automatinių stabilizatorių, e, skirtų kovoti su nedarbu. E, tai reistų jums ištaisyti, koreguoti tuos makroekonominius netolygumus, kurių neišsprendžia ekonominė politika. Po antrojo pasaulyje pasaulinio karo išgyvename panašaus masto krizę kaip šiandien. Ir būtent gerovės valstybės modelis mums padėjo tą krizę įveikti. Galite perduoti ponui Baroso, kad jis turėtų elgtis, siekti, vykdyti panašią programą, kaip tuomet mes nebelabai jumis pasitikime. Uh, mes norime, kad komisija, kaip po tokia parengtus automatinių stabilizatorių sistemą, yra jau dokumentas, buvo dokumentas šią temą, tačiau jis buvo uh, anuliuotas. Reikia, kad komisija, kol baigsis jos dabartinis mandatas, parengtų žalę knygą šiuo klausimu. Ačiū ponė Beres, dabar žodis ponė Harkin. Thank you, Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Na, atrodo pagaliau yra pripažįstama, e, koks svarbus yra socialinis e, ramstis. E, komisijos narys Andor sausio mėnesį sakė, kad EPS socialinis ramstis yra itin svarbus, kad visuomenė pritartų EPS ir tai galima užtikrinti tik tai užtikrinant tinkamą fiskalinę drausmę ir kitus dalykus vienu metu. Dėja, vienu metu ne visko e, pavyksta užtikrinti. Daug girdėjome apie fiskalinę drausmę ir tą pajuto tie, kas turėjo indėlių Kipro bankuose. Viskas yra suformuoluota tinkami, bet e, kaip dėl konkrečių rezultatų, dėl pažangos? Uh, E, pavyzdžiui, apie e, globalizacijos fondą e, kalbant, tai buvo bendrų vykstančių diskusijų centre, bet kol kas negavome jokių rezultatų dėl mažumos taryboje, kuri blokuoja sprendimų prieimimą. Ir E, e, kasdien e, skurdą patiria 40 milijonų žmonių. Ir kai e, tarybos atstovai sako, kad kažko nefinansuos, kažkokios programos nefinansuos, kad tai ne jų atsakomybė, ką tai pasako apie mūsų socialinę dimensiją. Dabar vėlgi kalbam apie e, jaunimo garantijas, e, tai irgi yra susijęs su Europos socialiniu fondu ir tai yra tik rekomendacija. Ką tai pasako visiems tiems jauniems žmonėms, kurie yra be darbo Europos Sąjungoje. Taigi Europos institucijos nebendratarpiauja, kad išspręstų šias problemas. Taip, komisijos narys sakiau, kad formuluotės yra tinkamos, mes rašome viską teisingai dėl to, ką turėtume daryti, bet dabar yra didžiulis atotrukis tarp mūsų žodžių ir mūsų veiksmų. Ačiū, ponia Harkin, dabar ponia Kornelisen, dviems minutėms. Voorzitter, commissaris Andor gaf op 7 mei Ačiū. Pone pirmininkė, gegužė 7 komisijos narys Andor pasakė padrasinančią kalbą dėl to, ką turime nuveikti. Jis sakė, kad mums reikia daugiau solidarumo ir kad, kad turėtume ateitį. Aš visiškai sutinku su juo. Jau trejus metus daug laiko skiriame kalboms dėl didesnės biudžeto disciplinos, ekonominio uh, E, ekonomis integracijos, tačiau pamiršome solidarumą. Noriu apie tai priminti, apie e, fondo skirtą kovai su nedarbu, tačiau taryba ne, netlieka savo darbo. Noriu, kad komisija pripažintų, kad ji ne tik siekia koreguoti ekonominį disbalansą, bet taip pat ir socialinį disbalansą. Deja, komisija šiuo klausimu išliko akla. Uh, E, pasiekimų palyginamoji e, lentelė atskleidžia duomenis apie e, nedarbo lygį skirtingose šalise, tačiau tai reiškia, kad reformos vykdomos valstybėse narėse skirtos konkurencijos didinimui, o tai dar labiau kenkia, tai dar labiau blogina socialinę padėtį. Taigi nori, mes pagidaujame e, siekio užtikrinti ir socialinį ramstį. Taip pat norime, kad būtų taikomos sankcijos valstybėms narėjams, jeigu jos nesima reikalingų priemonių. Taip pat reikalingas koordinavimo, darbo koordinavimo metodas. Aš tikrai norėčiau sužinoti, kokių planų komisija turi, ar socialinis ramstis taps simboliniu žestu, ar komisija iš tikrųjų pasirengusi bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad būtų parengta socialinių rodiklių len, palyginamoja lentelė, kur būtų ir skurdo rodiklis ir e, socialinės neligybės rodikliai. Pane Bizoto, e, Eurostat e, gegužės 15 dieną paskelbė duomenys, kurie buvo pakankamai aiškus, kad e, e, ekonomika vėl smunka patiria ilgiausią nuosmukį po eurų įvedimo. Eurų kyla grėsmė ir tam, kad galėtume įsaugoti tą, ką, ką įmanoma įsaugoti, turime imtis veiksmų, turime nustoti kaltinti valstybės narės ir daryti kažką piliečių labui. Norėčiau pabrėžti, kad e, yra mokyklų, kuriuose, kuriuose nėra popieriaus, yra ligoninių, kuriuose nėra vaistų. Italijoje maždaug 7 milijonai žmonių patiria e, skurdą. Veneto regione uh, 78 tūkstančiai e, šeimų gyvena skurde. Ispanijoje vienas iš aštuonių asmenų e, patiria skurdą. Tai yra labai rimtos sąlygos, tragiškos sąlygos. Yra žmonių, kurie e, žudosi dėl to, kad netenka darbo. Mūsų dabartinė politika yra nesėkminga. Euro zonoje prasideda depresija ir Europos e, Sąjungai reikia rasti drąsos, politinės valios, kad ne tik e, žodžiais, bet ir veiksmais būtų stiprinama socialinė dimensija. E, turime nustoti vadovautis tik kapitalizmo principais. Turime apsaugoti mūsų piliečius nuo globalizacijos padarinių. Ačiū. Ačiū, ponė Bizoto. Dabar ponė Matijas, vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Kalbėkime e, atvirai. Po penkerių metų kovos su krize apie socialinį ramstį pamiršta. Ir a, e, a, e, socialinį ramstį reikėtų pervadinti ir vadinti jį socialinės situacijos žlugimo ramščiu. A, Kalbėta anksčiau apie pensijas, apie socialinę apsaugą, apie atlyginimus, bet visa tai yra tik mažinama. Tie ištekliai yra perkeliami tiesiogiai į e, rinką ir dėl to atsiranda e, neužimtumo problemų, mažinami atlyginimai. E, kalbama apie užimtumo didinimą, apie atlyginimų didinimą, tačiau žiniuose kiekvieną dieną iš tikrųjų e, matome vis didesnį nedarbo lygį, vis daugiau žmonių, kurie e, netenka darbo. Tokia yra tikrovė. Taigi komisija ir vyriausybės nebe, turėtų nebevaidinti ir turėtų visų pirma galvoti apie žmonės. Žmonės negali praryti visko, nebegali to su tuo susitaikyti ir turime savo politikoje tą pripažinti. Jeigu požiūrių nepakeisime, e, žlugs daugelis Europos projektų. Ačiū pirminkę, e, komisijos nary. E, Europos pusiausvėros trūkumo įrodymai atsispindi nedarbo skaičiuose. Graikijoje 62 procentai jaunimo yra be darbo, Ispanijoje Portugalijoje apie 40 procentų. Tai yra baisi situacija ir taip yra dėl e, netinkamos politikos, dėl e, to, kad nuolat yra e, nepaisoma atitinkamų interesų, siekiama tiesiog perbalansuoti valstybinės viešasias sąskaitas, pamirštant apie socialinę dimensiją. Vidutinės trukmės laikotarpiu bus sunku padidinti konkurencingumą, jeigu nebus paisoma svarbiausių darbo rinkos interesų. Ir man kyla klausimas, kada komisijos narys Europos parlamentui pristatys e, e, tą, ką turi pristatyti e, po 2012 metų gruodžio vadovų tarybos išvadų. Socialinis komponentas, kuris atsižvelgs į nedarbo ir skurdo problemas ir paskatins gyvendinti politiką, kuri yra būtina žmonėms. Nedarbas turi būti ekonominės padėties analizės dalis valstybėse narėse ir neatsijama mūsų modelio dalis. Tai ne tik nominalus pasisakymas. Bilbao. Kadangi ponios Bilbao Barandika nėra, žodis ponui Blum pusantros minutės. Uh, thank you. Ačiū, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, įdomu buvo pasiklausyti šių diskusijų. Atrodo, kad e, iš esmės parlamente visi įsivaizduoja, kad e, mūsų biudžetas tai didžiulis medis, aplipęs pinigais ir galima tik nusiskinti, kada norite. Tačiau taip nėra. Aš paaiškinsiu, kodėl. Mes turime tokią beprotišką sistemą, e, tiek kalbant apie įmonių, tiek apie socialinę sistemą. Ir mes jungtinėje karalystėje mokame pašalpas jauniems žmonėms, kurie yra darbingo amžiaus, kad jie tik tai nedirbtų. Tai kaip jie gali dirbti, kaip mes galime pasiekti rezultato. Vadinasi, mes a, tarsi kišame pinigus į nereikalingus projektus ir dalykus. Na, pažiūrėkite dabar, a, yra įmonės uždirbančios daugybę pelnų ir, šta, ir jos praktiškai nepanaudoja savo lėšų mūsų socialiniai sistemai. Na, kągi mes galime padaryti, kad nesustabdytume ir ekonomikos augimo. Praktiškai mes neturime tikro kapitalizmo. Tai yra tarsi draugužių, tarsi bendražygių arba kitų žmonių kapitalizmas, kurie tarpusavėje dalinasi pelną. Na, iš esmės yra mokamos netgi kelių šimtų, kelių šimtų tūkstančių svarų pašalpos. Ir, o kitose pasaulio vietose žmonės badauja. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų mes turėtume sustiprinti socialinę sistemą ir sugražinti jaunus žmonės į darbo rinką. Dėkoju. Ponas Tusas, vieną minutę. Dėkoju. Ekonominė ir pinigų sąjunga neatitinka dirbančiųjų ir, ir liaudės interesų. Tai yra tik tai būdas sustiprinti Europos e, institucijų mon monopolį. Socialinė dimensija šiame kontekste praktiškai neegzistuoja ir tai yra nesuderinamas Europos Sąjungos esme. Pinigų ir ekonominės sąjungos gilinimas pasireiškia skurdo didinimu, nedarbo didinimu ir apskritai ES piliečių gyvenimo blogėjimo. Šios sąjungos egzistavimas visiškai nesusijęs su mūsų piliečių interesais. Ši sąjunga tik tai didina didina nedarbą bei e, piliečių padėtį. Dabar kalbama apie socialinę dimensiją ir socialesnę architektūrą šitos sąjungos, tačiau tai yra apgaulė ir neturime tuo tikėti. Ponas Serkas, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, su visa pagarba norėčiau Jums pasakyti, jog Jūsų e, sakomi teiginiai mums ke, kelia nerima. Dabar Europoje yra krizė ir mes e, manėme, kad būtent mūsų aptariamos temos, už mūsų aptariamą temą ir sektorių atsakingas komisijos narys e, pasisakys. Bet e, kodėl man kyla nerima dėl to, ką jūs sakėte? Jūs e, privalote pateikti konkrečių pasiūlymų po tarybos e, posėdžio, tačiau e, mes girdime tik tai abstrakčius žodžius. Yra racionalių minčių, tačiau tos mintis nenueina iki Europos komisijos ir atrodo, kad Europos komisija vis dar nesupranta, kad mūsų padėtis yra kritiška, dramatiška. Socialinio ramščio nebuvimas yra priešingas sutartims dalykas. Mes matome, kad e, gamyba krinta, paklausa krinta, nedarbas didėja, mažėja fiskalinės pajamos. Ir dėl to yra krizė. Jūs e, žlugdote socialinį kapitalą mūsų šalyse, jūs sakote, kad e, imigracija čia yra problema, tačiau ne, ne tai yra tikrosios problemų priežastis. Mūsų jaunimas palieka Europą ir tai, ką jūs darote, iš principo tik tai blogina padėti tiek socialinio, tiek politinių požiūrių. Mums reikia socialinio valdymo tokiu pat lygmeniu, kokiu vykdomas politinis valdymas. Socialinis dialogas taip pat čia yra esminis dalykas, nes be to negalime turėti veiksmingos socialinės politikos. Mes e, galime įtvirtinti automatinio stabilizavimo sistemą ir tuomet socialiniai aspektai bus įtvirtinami taip, kaip tai reikalaujama sutartyse. Dėkuoju, ponas Koferatė, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Dabar išgyvename ilgą krizę ir visų pirma konstatuojame, jog mažėja užimtumas, kita vertus didėja skurdas ir patys neturtingiausi žmonės, kurie gyvena e, tomis sąlygomis, pažeidžiant jų orumą, turi kažkaip spręsti tas problemas. Ir komisija turi taip pat užsiimti tuo. Jeigu norime užtikrinti ekonomikos augimą, tai reikia investicijų ir tai nepakankamai atsižvelgiama. O kalbant apie socialinį ramstį, apie tai kalbėjome šį rytą, tai čia mums reikia naujų priemonių, kurios galėtų apginti pačius pažeidžiamiausius piliečius, kurie negali rasti darbo. Socialinė sanglauda yra e, konkurencingumo būtina e, sąlyga matėme, kokia, kokia yra ir kokia buvo padėtis ir neįtvirtintami šių aspektų mes negalėsime užsitikrinti tinkamos ateities. Dėkuoju, ponė Koferatį, ponė Renijai. Vieną minutę. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Rėnai, aš iš karto pasakysiu, mums reikia šito socialinio ramščio. Ir būtent dabar. Faktas yra tas, kad ES valstybės narės vis nutolsta viena nuo kitos. Turtingos valstybės tampa turtingesnės, o skurdžios skurdesnėmis. Ir mes dabar nubaudžiame praktiškai savo politiką tuos, kurie turi mažiausiai. Na, labai gražu, kad jūs dabar diskutuojate su mumis, ponė komisijos nariai, tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau, kad uh, vis dėlto ir socialinių klausimų uh, komisijos narys čia dalyvautų ir socialinės apsaugos ministrai, kad dalyvautų šioje diskusijoje. Ir gaila, kad tarybos narių nėra šiandien mūsų diskusijose. Mes kalbame ne apie investicijas, mes kalbame apie tai, ką galima nuveikti, o ryšto kažką nuveikti mums trūksta. Na, mes nenorime jokios revoliucijos. Čia aš dabar įsivaizduoju, kad mes turime įgyvendinti tik tai Lisabonos sutarties nuostatas. Jos turi būti įgyvendintos ir kad sukurtume socialinę rinkos ekonomiką. Tik tiek. Panas Darden, vieną minutę. Merci, madame la présidente. Ponios ir ponai, E, parlamentarai, ponas ir ponė komisarė. Mes labai džiaugiuosi, kad šis klausimas dėl socialinio ramščio yra trauktas į darbo tvarkę. Iš tiesų reikia atstatyti e, ryšį tarp e, ekonominės ir socialinės politikos ES ir kad solidarumas atneštų daugiau pasitikėjimo piliečiams. Labai svarbus tai yra darbas, o aš norėčiau atsižvelgti į socialinį minimumą, kurio mes reikalaujame Europoje jau visai lę metų. Jau savo pranešime Pranešime prieš tris metus, e, kuriame kalbėjau apie kovą su skurdu, apie tai kalbėjau. E, ir žalioji knyga, ir, ža, ir baltoji knyga apie tai kalba. E, minimalūs atlyginimai Vokietijoje dažnai keliu tą klausimą, kalbu apie, apie socialinį dempingą. Europos politikos laikas yra labai ilgas laikas, labai daug e, praeina laiko, kol tarėsi komisija su taryba, kol įsikiša ir veikia parlamentas, tačiau kiek reikės laiko, kad dar gautumėm tvirtesnį e, socialinį pagrindą. Ačiū, ponas Gutierės Prieto. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas komisarė. Jūs pradėjote šiandienos diskusijas pasakydamas, kad komisija supranta, kad reikės dirbti socialinėje srityje. Tačiau kasgi jums trukdo tą padaryti? Būtent toks mano klausimas. E, aš manau, kad komisija dar nelabai suprato, kokia rimta yra situacija. Komisija nesuprato, kokių ambicijų reikia, kad galima būtų išbristi iš krizės. Komisija nesuprato, kas vyksta gatvėje. Jūs e, nubrėžėte ekonominę strategiją, kuri yra visiškai priešinga negu Europos poreikiai. E, dėl to recesija dar labiau didėja, dar labiau didėja susipriešinimas tarp valstybių ir tarp piliečių esantis socialinis atotrukis. Taip pat jūs kalbate apie finansinį koordinavimą, kuris pagerintų situaciją. Ir jūs atsisakote e, visų socialinių įsipareigojimų, kurie čia nai buvo prisimti, e, kad, tokių, e, kad ir tokių įsipareigojimų kaip socialinė sąjunga. Ponas komisarė, šis komisaras, šis parlamentas nesilinksmina Mes norime galvoti apie tai, kaip išbristi iš krizės, tačiau jūs e, darote e, kažkokį darbą, tačiau iš tiesų nieko nedarote. E, apie, soci... apie daug ką reikia pagalvoti ir apie minimalius atlyginimus, ir apie socialinę sanglaudą, ir apie kitus dalykus. Reikalinga socialinė vyriausybė, nes jeigu to nebus padaryta, tai dabar jau nutraukia kalbėtoja pirmininkė ir suteikia žodį poniai Bilbao, e, kuri, kaip sako pirmininkė, bus paskutinė pasisakančioji. Ačiū, ponas komisarė, ekonominė ir monetarinė sąjunga turi sustiprinti Europos e, socialinį modelį, tai yra mūsų e, identiteto veidrodis, sakykime taip. Europa vystosi, bet Europa vystosi pasiremdama versty, vertybėmis. Tai yra projektas skirtas žmonėms su e, tvarumu, su žiniomis ir su tam tikrų pagrindų, ant kurio dedamas yra 20 metų strategija. E, tai turi būti toks instrumentas, su kuriuo būtų kolvojamas su socialiniu dempingu, su finansinė spekulacija. E, Europa dabar e, E, imasi taupimo politikų, e, politikos, tačiau mes turime vėl surasti tokią Europą, kuri buvo, visa, e, kuri buvo palanki visoms 27 valstybėms, kuri gerbė visų piliečių teises. Europa išgyvens tik tada, kada bus humaniška, kada bus pagrįsta pasitikėjimu, darbo vietų kūrimu ir kada bus sukurti bendri standartai, kurių pagalba galėsime atremti pasaulinius iššūkius, e, savo skirtumus pasitelkdami mūsų vienybei kurti. E, pone komisarė, e, aš girdėjau, kaip jūs pasisakėte šiandieną ir norėčiau dar kartą priminti, kad nepamirštumėte tų piliečių, kurie šiandien Europoje kenčia. Ačiū, sako pirmininkė, dabar perėjome prie procedūros, prie spontaniškų pasisakymų pas, procedūros ir ponė Žotvefir. Jaslovecka. Ačiū, panė pirmininkė, ponios ir ponai. Diskutuodami apie krizę ir apie socialinės integracijos krizę, mes pamiršome vieną dalyką. Nes e, mes turėjome paprastai, kovodami su krize, susigražinti savo ekonominę galę, O šiuo atveju matome, kad finansiniai reikalai visko neišsprendžia. Ir matome, kad socialinės problemos kilo daugiausiai Ispanijoje ir Graikijoje. Aš manau, kad socialinės problemos turėtų būti sprendžiamos vientisesnė socialinę politiką ir, žinoma, kuriams kitoms priemonėms. Pirmiausia, mes turėtume dabar atkurti ekonomikos augimą Europoje, tam reikia trumpalaikių veiksmų. Ir tie veiksmai turėtų būti susijęs su Europos strategija dėl, socialinių, dėl socialinių investicijų. Socialinė kontrolė turėtų būti sukurta e, panašiai kaip ir e, ekonomikos kontrolė. Tai būtent turėtų būti kontroliuojamos e, tos priemonės, kurių įmasi valstybės narės, jos turi būti stebimos ir kontroliuojamos. Dar vienas dalykas. Nebus tikros sąjungos be socialinės sanglaudos. Iš tikrųjų, praeitie tai buvo mūsų vienas didžiausių privalumų konkurencinėje kovoje. O dabar matome, kad siekiant išvengti socialinio dempingo, procesionizmo įmamasi valstybėse narėse ir susiskaldoma. Taigi mes turime sukurti atitinkamas sąlygas, kad valstybės narės galėtų ekonomiškai atsigauti per ilgesnį laiką ir būtų socialinė sanglauda užtikrinta. Gast. Ačiū. Iš tiesų dabar komisijos narys kaip tik tai siūlo tokias priemonės, kurios tiktų visiems, tai praktiškai vienas receptas visiems, bet to negali būti. Bet mes matome, kad e, e, taupimo priemonės šiais laikais ne, nepadeda atsigauti ekonomikai. Matome stagnaciją, matome, kad ekonomika, kuriuose žytis neatsigauna. Ir matome, kad gelbstint finansinę sistemą nukenčia kitos sritis, tai yra pačios socialinės sritis. Taigi, bet kokiu atveju E, e, valstybės narės ir komisija. Šiek tiek lėčiau kalbėkite, sako pirmininkė, nes vertėjams labai sunku jūs versti. Taigi tie konkurencingumo, tos e, konkurencingumo priemonės, kurios susijęs su dvišaliais susitarimais, kaip komisija jau parodė ir iš tiesų priimamos ignoruojant parlamento valią. Taigi aš manau, kad tos sutartys prisidės prie to, kad susilpnės darbuotojų teisės ir kad sumažės atlyginimai ir kad bus sukeltas pavojus mūsų socialinės sistemos. Taigi socialinės ramstis mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos turėtų bū, prisidėti prie to, kad būtų siekiama atkurti balansą, pusiausvyrą. Ir Mes negalime tik tai e, spėlioti, kad e, atlyginimų sumažinimas galės padėti atgaivinti ekonomiką. Ponas Paška. Ačiū, e, ponė pirmininkė, komisijos nariai. ES tai yra suverenių valstybių sąjunga, kurios dabar vysto koordinuotą ekonominę ir finansinę politiką, tai remdamosi, žinoma, sutarties nuostatomis. Todėl aš manau, e, kad šitą sąjungą turėtų išlikti, ypač kalbant apie ekonominį ir pinigų sąjungą. Taigi e, valstybės turėtų e, turėti teisę laisvai spręsti dėl savo ekonominės politikos. Kitas dalykas, kai, kaip pasiūlė prancūzijos prezidentas, tokią sąjungą sukurti neįmanoma, nepakeičiant Lisabono sutarties nuostatų. Žinoma, galima pritarti kai kuriams priemonės, tačiau dabar matome, kad dabar piliečiai nepasitikė ES ir piliečiai vis labiau mano, kad jų parlamentai, jų nacionalinės vyriausybės yra kompetentingesnės kovojant e, su dabartinė krize ir priimant įvairius sprendimus. Taigi mes turėtume vis dėlto atkreipti dėmesį į tai, ką masto mūsų piliečiai ir turėtume suderinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir jokio perinimo laikotarpio sąjungos neturėtų būti kuriamas. Pone pirmininkė, Nesnė Europos Sąjunga gavo Nobelio taikos premiją ne tik tai už praeities nuopelnus, bet ir už tai, kaip taikiai bus toliau plėtojama e, Europos Sąjunga. O šiai taikai vienintelė priežastis yra socialinė taika. Komisija mm, pateikė atsakymus e, į mūsų iškeltus klausimus dėl tos socialinės taikos. Bet mums reikia ir daugiau pasiūlymų, reikia ir ryštingesnių, ir prasmingesnių pasiūlymų, kad ES suartėtų tarpusavyje, kad investicijos būtų e, socialinėje srityje, kad žmonės turėtų darbo, kad būtų sveika ekonomika, kad būtų uh, užtikrinamas bendradarbiavimas Na, o kol kas e, iš esmės nėra tokių rezultatų pasiekta, kuriuos jūs savo e, dokumente išdėstėte. Ir priešingai, socialinėje e, srityje dabar kaip tik yra mažinamas finansavimas, tarsi yra nupjaunamos visos programos, kurios padėtų žmonėms. Ir aš manau, kad reikėtų daugiau investuoti į socialinį, socialinę sanglaudą. Tam trūksta politinės valios. Madame Jakonsari arvoisa puhemies juuri emun kestävyyden varmistamiseksi on. Ah, ačiū. Kad, kad ekonominė ir pinigų sąjunga būtų stipri, mums reikia socialinio ligmens. Reikia jį stiprinti. Tai yra labai svarbus žingsnis mūsų sąjungos linkme. Mes neturėtume manyti, kad čia yra du skirtingi klausimai. Tai yra šita ekonominė ir pinigų sąjunga ir socialinė, e, socialinis ligmuo. Turime spręsti kartu šios klausimus. Europos konkurencingumas priklauso nuo to, kaip mes išlaikysime savo socialinį modelį. Kuo daugiau žmonių bus išstumti iš mūsų darbo rinkos, tuo daugiau bus e, skolų, valstybės skolų, tuo daugiau radikalizmo atsiras ir tuo mažiau žmonės pasitikės ES. Komisijos narys norėtų, kad ES taptų vieningesnė, demokratiška ir socialiai tvari. O aš e, tikiuosi, kad e, šitie pasiūlymai, kurie dabar pateikti, bus labiau susijęs su socialiniu lygmeniu. Ačiū ir baigiant, suteiksime žodį komisijos nariui. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, mm, gerbiami parlamento nariai, komisijos pirmininkas Baroso ir panas komisaras Andoras manęs paprašė dalyvauti šioje diskusijoje, nes jie dalyvauja posėdžiuose Bruselėje parengė dokumentų paketą dėl rekomendacijų atskiriams valstybėms, kuris e, bus priimtas kitą savaitę. Tai jau jie negalėjo dalyvauti šioje diskusijoje. Aš pabrėžiu iš esmės e, socialinę ir užimtumo darbo atvarkę savo darbe. Ir taip pat pabrėžiu socialinį lygmenį tos ekonominės ir pinigų sąjungos, todėl aš sutikau dalyvauti šiame posėdėje. Taigi aš norėčiau pakomentuosiu ir reaguosiu į tos e, klausimus, kurie buvo užduoti man. Pone Kornelisen kaip tik tai kalbėjo apie e, rezultatų suvestinę ir kaip mes galime e, ekonominės valdysinos rytyje padidinti socialinį lygmenį ar labiau atsižvelgti į jį. Aš manau, kad mes galime tam tikrą socialinės, socialinį lygmens dalį uh, ekonominės ir pinigų sąjungoje e, įtraukti į dabartinės priemonės, į dabartinį mūsų arsenalą. Mes galime aptikti e, tuos atvejus, kur yra, pavyzdžiui, e, socialiniai neramumai arba jie gali kilti ir mes galime, žinoma, imtis veiksmų užimtumo ir socialinėje srityje. Stebėsena pirmiausia turėtų padėti suprasti visą problematiką, tai būtent e, e, visą, šias, visą šį socialinį lygmenį. Ir e, atsižvelgti, žinoma, į tuos ypatumus, kuriais pasižymė Europos Sąjunga ir valstybės narės. Būtent ir toje srityje, tai yra ekonominės ir pinigų sąjungos srityje ir socialinėje srityje aptikti probleminius punktus ir juos reaguoti. Aš manau, kad E, valstybė, valstybėse narėse ir Europos Sąjungoje svarbiausia yra nustatyti gairias. Tai būtent užimtumo ir socialinio koordinavimo mechanizmas turėtų tam padėti. Eksantė koordinavimas m, mm, e, turėtų būti a, e, vykdomas žymiai intensyviau ir a, konkurencingumo bei sanglos priemonės turėtų būti naudojamas, sprendžiant panašias problemas. A, Turėtų būti, e, žinoma, teikiama ir finansinė pagalba, mm, sakykime, gyvendinant e, sudėtingas arba socialinių atžvilgių nedėkingas reformas. Taigi mes esame įsipareigoję mm, įgyvendinti sudėtingą pensijų reformą, taip pat tęsti viso gyvenime trunkančio mokymasi e, programą, įskaitant reformas ir švietimo srityje. Na, socialinis lygmuo ekonominė ir pinigų sąjungoje e, taip pat yra susijęs su mūsų socialiniu partneriu, aktyvesniu vaidmeniu kad e, šie socialiniai partneriai dalyvautų e, diskusijose dėl politikos ir priimtų taip pat kartu sprendimus, kurie padėtų šiems socialiniams partneriams taip pat prisimti atsakomybę bei išreikšti savo nuomonę dėl plėtros ir dėl, dėl ateities e, priemonių ES. Na, bet kokiu atveju valstybių narių e, atsakomybė taip pat yra plėtoti panašias priemonės. Aš jau įžaginėje kalboje sakiau, kad mums reikia atlikti viską, kas įmanoma, e, kovojant su nedarbu, ypač jaunimo nedarbu. Tam reikia skubių trumpalaikio laikotarpio veiksmų, ypač e, kalbant apie jaunimo nedarbą. Jaunimo e, garantijų e, sistema tam turėtų padėti. Ir pavyzdžiui, ši sistema jau pasiteisino šiaurės šalyse. Taip suteikiamas galimybės jauniems asmenims turėti užtikrintą darbo vietą arba mokymosi vietą. Ir taip padidėja galimybės tam jaunam žmogui vėliau rasti darbą ir grįžti į darbo rinką, kai pagerės ekonominė situacija. Mano nuomonė, tai yra geroji praktika, kurią mes galima panaudoti visoje Europoje. Jo tam reikia, žinoma, kreipti didesnį dėmesį į šitą jaunimo garantijų sistemą. Kitas dalykas tai, kad komisija pasiūlė daugiametėje finansinėje programoje, kad nemažai lėšų turėtų būti skirta Europos socialiniam fondui ir 10 procentų, tai yra 84 milijardais eurų turėtų būti padintos lėšas būtent šiam fondui, e, skatinant užimtumą, mokymasi, e, skatinant visą gyvenimą trunkantį mokymasi ir taip pat e, prisidedant prie kovos su skurdu. Be to taip pat siūloma, kad apie 20 procentų socialinio fondo lėšų būtų skirta tokiems tikslams kaip socialinės įtraukties didinimui ir kovai su skurdu. Aš atsakysiu e, e, ponė Jekonsarė suomiškai, nes ponė Jekonsarė uždavė, uždavė labai svarbų klausimą. Ji pasakė, kad e, ekonominė ir socialinė dimensijos neturėjo būti prieš priešinamos. Aš taip, prieš priešinamos, aš taip pat manau. Aš manau, kad ES modelis yra pagristas būtent tuo, kad uh, mūsų ekonomika yra veiksminga ir kad mes galime kūrti darbo vietas, tačiau tuo pačiu metu mes turėtume pasirūpinti ir e, silpnesnėmis visuomenės grupomis, grupėmis. Ir įtraukti tas silpnesnės visuomenės grupės į darbo rinką. Taigi, e, į abu aspektus reikia atkreipti dėmesį. E, šitas socialinis ligmuo ekonominė ir pinigų sąjungoje yra labai svarbus ir komisija pateiks konkrečius pasiūlymus šioje srityje. Voilà qui clôt le débat. Voilà qui clôt le débat. Tokiu būdu diskusijos baigtos. Pertrauka iki vidurdienio, kada balsuosime. Iki greito.